el señor presidente. Señorías, ocupen sus asientos. Vamos a empezar la votación. Ponios ir ponai, prašom susėsti. Gal galėtume iš karto pradėti balsavimą. Dear... Pone pirmininkė, mėlyjei kolegos. Pone pirmininkė, kolegos. Dėl darbo tvarkos per balsavimą. Mums pateiktame sąraše rezoliucija, kuri apibrėžia kriterijus, kada perdarbamas popierius nebetraktuojamas kaip makulatūra. 88 e, straipsnis yra taikomas, vadinasi, parlamento kvalifikuotojai dauguma yra reikalinga, kad šis sprendimas būtų primtas ir manau, kad būtų negerai, kad e, šis klausimas yra pateiktas e, paskut, kaip paskutinis balsavimo sąraše. Manau, kad jį reikėtų teikti po kitų balsavimo etapų, po gruotę pranešimo Aš, ponė pirmininkė, siūlau, kad rezoliucija e, dėl e, popieriaus būtų naudu, pateikiama balsavimui po grotę pranešimo. Ar kas nors prieštarautų ponios Hasiai pasiūlymui? Jeigu nėra prieštaravimų, tada E, pritarsime ponios Hasi pasiūlymui. E, Berlinger Klais pranešimas dėl teisingumo programos. Balsuojame. Se cierra la votación. muchos que no han votado. Baigiame balsuoti. El informe queda aprobado. Informe Gang sobre programa. Pranešimas patvirtintas. Kingos Guns pranešimas 2014-2020 metų teisų ir pilietybės programa. Balsavimą pradedame. Se cierra la votación. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Toliau. Winkler pranešimas. Autonominės priekybos lengvatos Moldovai. Balsuokime. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti. Pranešimas priimtas. Toliau. Fraga Esteves pranešimas ES ir Maroko važungystės e, sektoriaus susitarimas. Balsavimą pradedame. Se cierra votación. Balsavimą baigiame. Pranešimas priimtas. Toliau. Steinruk rekomendacija dėl TDO konvencijos e, dėl saugumo darbe naudojant cheminės medžiagas. Balsuokime. Desaprobado. Balsuojame rankos pakeliukas už prieš susilaikę priimtą. Matiju Wilon pranešimas neteisėta šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaunmenų gamybą ir priekybą. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Reikia patikrinti elektroniškai. Neaiškus rezultatas. Balsuokime elektroniškai. Dėl panios Matijo Ulion pranešimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Šolts pranešimas ES ir Kinijos sustarimas dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos ir Rumunijos įsipareigomų sąrašuose. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Moreira pranešinos dėl galvijienos iš galvijų, kurie auginant ne, kuriems auginant nebuvo naudojami hormonai. Kas už, kas prieš? Iš naujo, iš naujo balsuojame. Pakelkite rankas, kas už Moreiros pranešimą dėl jautienos importo. Kas už, kas prieš? Susilaikė, priimta. Kotinį pranešimas. ES ir Dramblio kaulo kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Mato Adrover pranešimas. Tam tikrų žuvininkystės produktų importas į Kanarų salas. Balsuokime elektroniškai. Importas į Kanarų salas. Balsuokime. Baigime balsuoti. Priimta. Naranjo pranešimas. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Nadežda Neinski pranešimas. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Vokietijos paraiška. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Kozlovski pranešimas. Ta pačia tema. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Jėglė pranešimas. Dėrybos dėl ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Case Winburn pranešimas nebankinių įstaigų atgaivinimo ir pertvarkymo sistema. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Nibler pranešimas. ES kosmoso pramonės politika. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Del Castillo Vera pranešimas. Debesijos kompiuteryje. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Sedo į Alabar pranešimas. EERRI vertinimo ataskaita. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ulrike Rodos pranešimas. Bendra žuvininkystės politika. Pirmas pakeitimas. E, pirma dalis. Balsuojame dėl jų. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tačiau frakcijos Tarybos pozicija patvirtinta. Struan Stevenson pranešimas. Bendras žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas. Pakeitimų nėra. Tarybos pozicija patvirtinta. Arsenis pranešimas. Specialios sąlygos giliavandenių žavų ištekliams ir žvejybai tarptautiniuose vandenyse. Pažvelkime į šį tekstą. 131 pakeitimas yra pateiktas komiteto. Balsuom už visus iš karto. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 29 pakeitimas dvi dalys. Pirma dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septyn... 62 vardinis balsavimas. Kas už? Kas... E, atsiprašau, baigiame balsuoti. Priimta. Šimtas trisdešimt pirmas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia patikrinti. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti. Dekai. Priimta. Kitas atkrenta. Dabar komisijos pasiūlymas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ponas Arsenis. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Remiantis 57 taisyklės antrą dalę, dalimi, e, norėčiau, kad galutinį balsavimą dėl rezoliucijos atidėtume ir e, nukreiptume pranešimą komitetui, m, kuriame bus deramasi dėl e, susitarimo pasirašymo. Balsuokime dėl pono Arsenis pasiūlymo, kas už. Pone Fraga. Pirmininkė, savo frakcijos vardu paprašysiu balsuoti dėl mm, rezoliucijos šis parlamentas pasirašė kompromisą tarp pagrindinių politinių frakcijų ir e, susilaukė daugumos pritarimo, e, todėl nemanau, kad galtinį balsavimą reiktų atidėti. Vakar e, buvo padarytas kompromisas, aš prašau balsuoti dėl kompromiso. Žuvininkystės komitete buvo tam pritarta daugumos balsavimo, todėl aš prašyčiau balsuoti dėl kompromiso dabar. Bet, kok, bet kokiu atveju pagal reglamentą tai, ką pas, pasiūlė ponas Arsenis, dėl to turi būti balsuojama. Jeigu jūs norėtumėte e, tęsti e, su savo e, rekomendacija, tai jūs tiesiog galite balsuoti dėl pono Arsenis pasiūlymo uh, už jį. Tai balsuosime e, dėl jo bet kokiu atveju, kas uh, Mes dabar balsuojame dėl to pasiūlymo atidėti gautinį balsavimą. Kas už šitą pasiūlymą atidėti, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pono Arsenis pasiūlymas yra atmestas. Dabar. Na gerai, patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Pradedame. Baigiame. Atmestas pono Arsenis pasiūlymas ir dabar balsuojame dėl rezoliucijos. Balsavimą pradedame. Baigiame balsavimą. patvirtinta. Teisėkūros rezoliucija patvirtinta. Toliau periname prie gardinį pranešimo dėl civilinės saugos mechanizmų. E, balsuojame dėl pirmojo e, paketo, kas už, kas prieš, e, susilaikė priimta. Toliau antrasis atkrenta, dabar balsuosime Dėl komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Turime du pakeitimus, vienas 107, nu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Ir 108 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl visos e, teisėkūros rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar Sančias Presedo pranešimas kredito sutartys dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės. 118 e, pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimta. Dėl, dėl komisijos pasiūlymo balsuojama, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Toliau teisė kuros rezoliucija vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Baigiame. Priimta. Toliau, Merfi pranešimas, ryžių importas iš Bangladešo. E, Balsavimų paketas nuo 1 iki 12 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime. 13 pakeitimas. Balsavimą pradedame. Se cierra. Baigiame balsavimą. E, priimtas 13 pakeitimas. Komisijos pasiūlymas. Kas už kas prieš susilaikę priimta. Ir e, visa teisėkuros rezoliucija. Pone Merfi. Ačiū, pirmininkė. Remiantis 57 e, taisyklės antrą dalimi, aš reikalauju, kad mes nebalsuotume dėl teisėkūros rezoliucijos ir gražinti ją komitetui, remiantis e, šios plenarinės sesijos balsavimo mandatu. Mes norėtume pirmiausia trišalių dėrybų su taryba ir komisija, kad e, pasiektume pirmos svarstymo susitarimą. Gerai, dabar balsuojame dėl pono Merfio pasiūlymo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Dabar kitas pranešimas. Grote pranešimas. Šiltame efektą sugeliančių dujų apyvartinių taršos lygimų pardavimo aukcionuose terminai. Periname iš karto tie, prie teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Toliau ponia Hasi pateikė prašymą. Balsuosime dėl viso dokumento. Dėl makulatūros dokumento. Dešimtasis pakeitimas kas už, kas prieš. Dabar balsuojame dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada rušiuotoji makulatūra nebelaikoma atliekomis pagal direktyvą ir taip toliau. Taigi dėl to balsuojame dabar. Gerai, pana Maginis. Ah, at last. Mr. President, I rise. Pone pirmininkė, Aš norėčiau Jums padėti susidoroti su užduotimi. Tai yra paskutinis mūsų balsavimo sąrašo puslapis. Dėl jo dabar balsuojame, noriu, noriu visiems dar kartą tai paaiškinti. Labai ačiū už Jūsų pagalbą, ponė Maginis. Pagalba visada priimama tais, šiais sunkiais laikais. Every, everyone is aware of what we are... Ar visi dabar žinote, dėl ko mes balsuojame? Taigi, dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta, nors labai nedėlė balsų persvara. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Gerai. Patikrinkime ketvirtąjį. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patikrinkime. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. Dabar balsuojame dėl šešto, kas už, kas prieš, susilaikę. Patikrinkime. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. Aštuntasis. Balsavimą pradedame. Atsiprašome. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Septintasis. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Balsavimas pradimas. Se cierra votación. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Aštuntasis pakeitimas. Balsavimą baigiame. Atmesta. Devintasis pakeitimas. Bals... Kas už? Kas už? Prieš? Susilaikę. Patikrinkime. Balsavimą pradedame. Baigiame. priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. Pone Salafranka. Ačiū pirmininkė. Nenorėjau pertraukti balsavimo, tačiau aš jau keletą kartų prašiau žodžio, norėdamas pasakyti, kad mano balsavimo aparatas, kai balsavome dėl fondo pranešimo, buvo sugedęs ir aš balsavau um, už. Ačiū. Atsižvelgėme, dabar mes uh, norime pertraukti balsavimą dėl iškilmingo posėdžio. Mes turime svečią, Malio prezidentą, ir balsavimą tęsime 12.30.